rytoj 12 val. Dabar mes aptarsime iš karto kitą darbo atvarkės klausimą. Tai yra situacija Baltarusijoje. Ir aš norėčiau vėl suteikti žodį komisijos vyriausios įgaliotinės atstovui komisarui Piebal. Pirmininkė, gerbiami nariai, džiaugiuosi kad turiu galimybę šiandien su jumis aptarti padėtį Baltarusijoje vyriausiosios įgaliotinės vicepirmininkės e, Catherine Ashton vardu. ES e, vis didesnį nerimą kelia žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės nepaisimas Baltarusijoje. Pastaraisiais mėnesiais situacija dar labiau pablogėjo. Imtas represinių priemonių ir vykdoma politika nukreipta prieš pilietinę visuomenę ir politinę opoziciją. Mus neraminė daugybė dalykų. Visų pirma, mes norime, kad nedelsiant ir besąlygiškai būtų paleisti visi 12 politinių e, kalinių. Politiniai kaliniai Europos centre yra gėda. Mūsų taip pat labai neramina pranešimai apie kankinimus ir nežmoniškas e, kalėjimo sąlygas, kuriame, kuriomis laikomi politiniai kaliniai. Baltarusijos valdžia privalo užtikrinti, kad būtų draudžiami kankinimai ir nežmoniškas elgesys, bei ji privalo ištirti pranešimus apie tokius atvejus. Opozicijos narių bauginimas bei pilietinės visuomenės persekiojimas privalo baigtis negalima suvaržyti judėjimo laisvės. Drakoniški įstatymai, kuriais toliau apribojamas Baltarusijos piliečių laisvės, taip, e, taip pat susirinkimo ir būrimos asociacijas laisvės, e, turi būti atšaukti. Baltarusija išlieka vienintelė Europos valstybė, kurioje vis dar galioja mirties bausmė. Kaip jau e, nekartą sakyti šiame parlamente, Europos Sąjunga priešinasi mirties bausmiai bet kokiamis aplinkybėmis. Laikantis parlamento vasaro 16 dienos rezoliucijos, ES ragina Baltarusijos valdžią neįvykdyti mirties bausmės Dmitrijui Kanavalovui ir Vladislavui Kavaliovui ir paskelbti e, mirties bausmės moratoriumą siekiant e, jos ją ja, ilgainiui uždrausti. ES politika yra grindžiama principais. Mes siekiame matomai ir vieningai ginti savo vertybės, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir įstatymo viršenybę. Be abejo, mes negalime išlikti abejingi, stebėdami įvykius valstybėje, kuri yra trijų mūsų valstybių narių kaiminė. ES e, ribojančios priemonės yra svarbus instrumentas daryti to litinį žu politinį spaudimą Baltarusijai. ES yra nekarta pabrėžusi, kad ji išlieka atvira ir nuolatos peržiūri padėti. Sausio mėnesį e, taryba išplėtojo kriterijus, e, pagal kuriuos e, tie, kurie įvykdė rimtus žmogaus teisų pažeidimus, vykdė represijas prieš plėtinę visuomenę, opoziciją ir paremė režimą susilauks suvaržymų. Kaip nurodė ponė Ashton vasario užsienio reikalų ministrų taryboje, šiuo metu vyksta darbas atsiž... įgyvendinant kovo 23-ąją užsienio reikalų ministrų taryboje e, teiksim, teiktiną sprendimą, kurio pagrindu e, bus apribuotas apribota tų įmonių veikla, kuri remia Baltarusijoje valdant, valdantį režimą. Mes aiškiai esame pasakę, kad ES politika nėra nukreipta prieš Baltarusijos žmonės ar prieš pačią šalį. ES vykdo e, gyvybiškai svarbaus e, dalyvavimo politiką. Mes taip pat per dialogą ir rytų partnerystę. Mes esame pasirengę plėtoti dvišalius santykius, bet viskas priklauso nuo pažangos, kurią darys šalies valdžia, užtikrindama demokratijos principus, žmogaus teisės ir įstatymo viršenybę. Kaip yra nurodžiusi Vyriausiai galiotinė Ashton bendrame pareiškime su valstybės sekretorė Clinton 2011 gruodžio 18 ES išlieka pasirengusi suteikti Baltarusijai pagalbą jai įgyvendinant minėtus įsipareigojimus. Bendarbiavimas su Baltarusijos pilietinė visuomenė, šalies politinė opozicija ir visuomenė bendrai yra svarbus ES politikos elementas. Mes esame pasirengę pradėti dėrybas dėl vizų e, procedūros supaprastinimo ir admisijos susitarimų, kurie užtikrintų e, žmonių kontaktus ir būtų naudingi Baltarusijos žmonėms. Gaila, kad Baltarusijos valdžia iki šiol neatsiliepia į mūsų kvietimą pradėti dėrybas. Mes taip pat sustiprinome dialogą su pilietinė visuomenė ir politinė šalies opozicija per Europos dial, dial, dialogą modernizavimo vardan. Darome tai, tai su Baltarusijos visuomenė, kalbame apie reikalingas reformas, kurios leistų modernizuoti šalį ir užtikrintų e, santykių su ES vystimasi. ES ar jos narės nori ištiesti Baltarusijai ranką ir pasidalinti savo sėkmingą patirtimi, persitvarkant į demokratinę ir rinkos, visuomenę ir rinkos ekonomiką. Kai tik bus pasiektos reikalingos sąlygos, ES galės su, sudaryti sąlygas ES įmonėms ir finansinėms institucijoms paremti šalies persitvarkymą ir investuos į Baltarusijos ateities privatizacijos procesą. Europos dialogas Bruselėje bus inicijuotas e, kovo 29 dieną. Mes norime, kad vyktų atvira veikla, kurioje dalyvautų visos politinės jėgos ir pilietinė visuomenė ir kad ženkliai prisidėtų ES valstybės narės. Sunkiais laikais svarbu išlaikyti informavimo ir komunikacijos kanalus atvirus. Ir būtent todėl ES praėjusią vasarą sustiprino savo delegaciją Minske. Mes e, laikantis Baltarusijos valdžios, po Baltarusijos valdžios prašymo vasaro 28-ąją, kad ES delegacijos vadovas ir Lenkijos ambasadorius išvyk, išvyktų iš šalies, ES nusprendė solidarumo vardan atšaukti visus savo e, ambasadorius konsultacijoms. Mūsų ambasadoriai atlieka gyvybiškai svarbę e, funkciją, veikdami vietoje Baltarusijoje kaip bendravimo ir informacijos kanalai. Pone pirmininkė, dėja iki šiol nieko padrasinančio neįvyko, kas leistų mums keisti savo politiką uh, Minsko valdžios atžvilgių. Politiniai kaliniai nebuvo paleisti, jie nebuvo reabilituoti. Opozicijos aktyvistų persekiojimas po 2010 gruodžio mėnesio rinkimų tęsiasi. Žmogaus teisės toliau pažydinėjimas. Ir tikriausiai tolesnės santykiai sankcijos nepa, nepagerins mūsų dvišalių santykių su Minsku. Gaila, bet tai yra neišvengiama, jeigu mes norime toliau likti ištikimi savo vertybėms. Pone pirmininkė, noriu padėkoti parlamento nariams už jų pasiryžimą imtis šio sudėtingo klausimo. Mes esame skolingi Baltarusijos žmonėms, privalome parodyti jiem, jų solidarumą šiuo sudėtingu laikotarpiu ir parodyti jiems, kad europietiškos ateities galimybė išlieka. Europos parla, su Europos parlamento narių paramą stebint, kaip keitėsi Baltarusijoje pozicija, situacija po 2010 gruodžio prezidento rinkimų. E, mes tą klausimą e, įtraukėme į ES darbo tvarkės prioritetų sąrašą. Taip pat svarbu išlaikyti politinį spaudimą Baltarusijai. Mes e, Toliau esame pasirengę nagrinėti rezoliucijos tekstą, kurią tikimės šis parlamentas patvirtins rytoj. Dabar kalbės frakcijų vardu parlamentarai ir pradėsime nuo pono Protasievičio. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie komisarzu, e, dziękuję. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią labai gilę analizę už šį politinį vertinimą. Mūsų santykiai su Baltarusija šalies vidaus padėtis. Tai dalykai, kuriuos mes aptarėme labai dažnai parlamente. Vasario mėnesį mes prašėme, kad nebūtų vykdoma mirties balsi, ba, ba, bausmė šioje valstybėje, o šiandien mes raginame e, Minską pateikti aišku atsakymą ES. Santykių blogėjimas tarp ES ir Baltarusijos net neš naudos niekam, nei Baltarusijos piliečiams, nei ES. Tiesiog šita šalis vis labiau praras savo nepriklausomybę. Buvo padaryta šioje šalyje nepamatuotų sprendimų išsiunčiant valstybių narių ambasadorius, tačiau vis dėlto dar yra atviros duris siekiant užgrįžti prie įprastinių santykių. Tam reikia kad būtų numatyta galimybė opozicijai, politiniams aktyvistams dalyvauti bent minimaliai demokratiniuose rinkimuose. Kolega Ruček. Pirmininkė, kolegos, mūsų rezoliucijoje, kaip jau nėjo kolega Protasevič, teigiama, kad Minsko režimas pasirinko saviizolacijos kelią Belarusija, Baltarusija izoliuojasi pati ir izoliuoja savo piliečius. Būtent to mes nepageidaujame, apie tai kalbame rezoliucijoje, joje mes rodome savo solidarimą su Baltarusijos piliečiams. Mes norime pasakyti, kad parlamentas ES reiškia savo solidarumą, reiškia viltį ir tiki, kad ir Baltarusija, Baltarusijos e, kaimynų e, padedama užtikrins daugiau pilietinių teisių, daugiau demokratinės, demokratijos, daugiau įstatymų viršenybės. Jeigu pasvelgtume į biudžeto deficitą, į einamosios sąskatos deficitą, jeigu galvotume apie ateities perspektyvas Baltarusijoje, tai konstatuosime, kad be reformų nebus pasiekta jokios pažangos. O tai reiškia, kad būtina reformuoti visuomenę, užtikrinti dialogą su jaunimu, su nepriklausomis grupėmis, grupėmis, su opozicija, su žurnalistais, su profsąjungomis. Tik eidama tokiu keliu Baltarusijos visuomenė taps stabili, to nedarydama ji negalės pagerinti ekonomikos vystimosi ir, žinoma, visuomenė nesustiprės. Todėl mes reikalaujame savo rezoliuciją išleisti iš kalėjimų politinius kalinius, reikalaujame vykdyti visuomenės reformas. Tai konkretūs reikalavimai ir jie atsispindi mūsų bendroje rezoliucijoje. Aš manau, kad ne tik tai socialistai, demokratai laikosi tokios nuomonės, bet ir visi demokratiškai nusiteikus tikė parlamentarai. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Ojuland. Ačiū, pirmininkė Aldi grupė e, pritarė sprendimui atšaukti iš Minsko ES valstybių e, ambasadorius reaguojant į Baltarusijos uh, drastiškus žingsnius. E, Lukašenkos veiksmai yra skandalingi. Jisai nurodė, kad iš Minsko būtų išsiusti mūsų šalių ambasadoriai. Kaip OSBO, SBO e organizacijos narė, Baltarusija puikiai žino, kad ji žengė nepamatuotą žingsnį tarp ES ir Baltarusijos santykiuose pažangos nepastebima. Todėl labai svarbu skatinti pilietinį visuomenę ir opoziciją, teikti jai paramą. Ir mes reikalaujame, kad pasaulio ledo rytulio čempionatas numatytas Baltarusijoje būtų perkeltas į kitą valstybę. Diktatorius nesupranta demokratijos principų, jis nesupranta ir sporto principo. Sportas vadovaujasi laisvos konkurencijos rungtiniškumo principu. Ačiū kolegė, dabar ponas Vernešulis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Baltarusija yra ypatingos padėties šalis dabar. Suklastoti rinkimų rezultatai ir diktatorius vėl kovoja su opozicijos nariais. Tūkstančiai žmonių reikalauja savo demokratinių teisų, kurie reikalavo savo demokratinių teisų, pateko į kalėjimus, buvo kankinami, jiems daromas didžiulis spaudimas. Jums ES ėmėsi veiksmų, ekonominių veiksmų, sustabdė sąskaitas, neįleido kai kurių narių į savo teritoriją, kai kurių politikų į savo teritoriją. Tačiau paklauskime savęs, ar tikrai tos priemonės veikia, kiek jos veikia. Sakykime, Baltarusijos vidaus reikalų ministras keliavo į Lyoną į konferenciją, o jo sūnus puikiai galėjo pasidalyti domėtis visko, kas vyksta Europoje tuo metu. Ir ar tikrai visos sąskaitos yra areštuotos Europos Sąjungos priekybos de, de, perviršis yra 6 milijardai e, eurų. Taigi mes esame patys ekonominė prasme šio režimo rėmėjai. Ekonominės sankcijos tam tikroms firmoms, tam tikriems tarpininkams būtų reikšmingas mm, ekonominis svertas, nes eksportas iš Baltarusijos yra priklausomas nuo vakarų pirkėjų. Tačiau nieko ne, gero negaliu pasakyti apie tą priemonę e, perkelti ledo rytulio pirmenybės. Nieko to nepasieksime, jis pasinaudotų tuo savo e, politikos šlovinimui. Sportinio boikoto priemonė, jeigu ją naudosime labai nuosekliai, tai turėtumėm nerengti ir futbolo pirmenybių Ukrainoje. Matėm iš ankstesnių, iš istorinių įvykių dėl Maskvos. Maskvoje, kad nieko tokios priemonės neduoda. Vėliau kalbės, sako pirmininkas ponas Migalskis. Ačiū. Tai tikrai gera rezoliucija. Mes kalbame, virtuojame tai, ką visada sakome. Ekonominių sankcijų išlaikymas turi būti paleisti politiniai kaliniai būtina su, nu, suteikti minimalaus politinio bendradarbiavimo garantijas, visuomeninio gyvenimo laisvę. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad yra minimi Dimitrijaus Bondarenko ar Ivano Šilos pavardės. Tai, tai žmonės, su kuriais aš palaikau tiesioginį ryšį. Šioje rezoliucijoje svarbu bet tų nuolatos kartuojamų dalykų ir parama, kurią ES reiškia laisva žiniasklaida, nes tik laisva žiniasklaida gali pakeisti Baltarusijos žmonių mąstymą, kad laisvose rinkimuose, kurie kada nors ten bus surenkti, šalies žmonės galėtų laisvai, nepriklausomai, savarankiškai apsispręsti, ką jie nori išrinkti. Mes taip pat turėtumėme pabrėžti priešingai, štai ką, priešingai, ne ką tik kalbėjęs vienas iš narių, aš manau, kad ragi, turime perkelti e, ledo rytulio čempionatą į kitą valstybę. Kodėl? Nes toks renginys, kaip pasaulio čempionatas, negali vykti šalyje, kurioje nėra priežasčių džiaugtis, kurioje opozicijos nariai kankinami ir, e, ir yra politinių kalinių. Liuponas Karinč. Priekšsēdētāji, komisārkungs Man gimene ir četri bērni. Pone komisarė, pone pirmininkė, mano šeimoje augo keturi vaikai. Jeigu jie susipeša, tai vienas kuris nors eina tarpininkauti. Kodėl? Todėl, kad visuomet vienas iš vaikų turi kur nueiti ir turi į ką kreiptis. Panašiai yra ir su Baltarusija. Jeigu nebūsime pakankamai atsargus, tai gali atsitikti taip, kad Baltarusija labai nutols nuo Europos Sąjungos, nuo Europos, nes ji turi kelią, turi į ką kreiptis. Tai yra Rusija, į kurią ji gali kreiptis, tokia pati šalis, kurioje ribojamos demokratinės laisvės. Jeigu mes norime priartinti Baltarusiją prie savęs, prie Europos, turime būti labai atsargus ir labai išmintingi. Mums reikia ir pirago, ir botago mūsų politikoje Baltarusijos atžvilgių. Žinoma, reikia stiprinti ekonominį bendradarbiavimą su Baltarusija. Šitaip mes garantuosime Baltarusijos piliečiams didesnę materialinę gerovę. Matome Šiaurės Afrikoje, Rusijoje lygiai tą pačią padėtį. Būtent vidutinė klasė nori pakeisti politiką. Na, o kasgi būtų tas botagas, kurį mes galime naudoti? Tai būtų politinės sankcijos, kurių galime imtis. Turime nuolat atkreipti, stengtis atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje. Toliau ponas Vygenin, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Kodėl šiandien vyksta ši diskusija? Tai diskusija vyksta dėl to, kadangi buvo išplėstos sankcijos prieš Lukašenkos režimą. Tiesiog vyksta ES ir Baltarusijos diplomatinis karas. Man labai malonu, kad Europos sąjunga pasiuntė labai aišku signalą Lukašenkos režimui. Aiškiai pasakant, kad spaudimas bus daromas ir toliau, jeigu bus nusisukama nuo Europos Sąjungos. Tačiau kaip mes galėtume paspartinti palankę raidą šioje valstybėje, kad būtų užstiprinama demokratija, pilietinė vis, visuomenė, kad būtų išleisti iš kalėjimų politiniai kaliniai. Kaip mes galime užtikrinti, kad ateinančiuose rinkimuose būtų užtikrinta daugiau demokratijos ir kad jie būtų sąžiningesni ir skaidresni. Atrodo, kad mes nesame pakankamai išradingi. Mes tik stipriname sankcijas, jas plečiame, numatome tikslinės ekonominės sankcijas ir kita vertus turime apdairiai elgtis, kad tos sankcijos nebūtų pražutingos Baltarusijos piliečiams. Dėl pasaulio ledo rytulio čempionato perkelimo į kitą vietą. Nežinau, ar tai būtų teisingas sprendimas, mes galime galvoti apie įvairiausius variantus, tačiau galiausiai tikiuosi, kad kokių nors pokyčių pasieksime. Tai. Ponas Godmanis. Ačiū pirmininkė. Manau, jog pare, reikia paremti šią rezoliuciją ypač sankcijas tiems, kurie e, yra atsakingi už Baltarusijoje taikomas represijas e, represijas politikams, e, pilietiniai visuomeniai. Tačiau ledo rytulio čempionato klausimas nėra sprendžiamas tinkamai. Tai yra galimybė suburti žmonės draugien, kitų galimybių nėra. Svarbu suvokti, jog daugybė žmonių dėl to čempionato atvyktų į šalį ir užmėgstų ryšį su žmonėmis, įvyktų laisvas pasikeitimas nuomonėmis, taip galima būtų surinkti e, svarbios informacijos apie tikrąją padėtį, tai mums būtų naudinga. Manau, kad čempionatas yra e, problemos sprendimas, o ne jos dalis. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponas Koval. Pirmininkė, manau, jog atėjo laikas atsakyti į klausimą, kokia buvo ES politika Baltarusijos atžvilgių pastaraisiais metais, kaip ją apibūdintumėm, kaip ją suvokė Minskas iliuzijos, pozicijos keitimas, kas pusmetį geresni laikotarpiai, prasnesni laikotarpiai ir viskas baigėsi šios dienos situacija. Ir mes vėl galvojame, ką daryti. Vietoj kalbėjimo, nesibaigiančio kalbėjimo, pamastykime. Suvokime, jog reikaling, reikalinga nusekli politika, kad mes nesielgtume skirtingai, skirtingos valstybės narės, kad nekalbėtume apie žmogus teisų padėti Baltarusijoje ir taip pat metu investuotume į tą šalį. Tai niekur neveda, tik tai Lukašenka džiaugiasi tokia situacija. Taigi vienintelis sprendimas paremti opoziciją ir parodyti, kad mūsų partneris yra opozicija. Lukašenka turi išgirsti iš mūsų, jog jei santykiai pagerės, tai bus susiję tik su jo padaryta pažanga. Spaudos laisvė, cenzūros panaikinimas. Tas sąlygas jis privalo įgyvendinti, kitaip jis niekada nepakeis e, savo ketinimų rinkimų atžvilgių. Jei jau kalbame apie rinkimus, vėl grįšime prie tos pačios politikos, kurią taikėme praeitįje. Mes vėl kaitaliosime savo poziciją kas pusmetį Europos Sąjungoje. E, ir dėl to Lukašenka imsis dar didesnių represijų prieš opoziciją. E, išlikime nuseklus. Pone Vaiderė. Situacija Baltkrievijoje. Pirmininkė. Situacija Baltarusijoje yra e, labai rimta ir ji nuolat blogėja. Daugybė žmonių pateko į kalėjimus. Ir Dabar kaip niekada reikia imti sankcijų Baltarusijos atžvilgių. Du jaunuoliai netrukus bus nuteis, jų atžvilgių buvo paskelbta mirties bausmė teisme. Ir jų artimieji nežino apie jų likimą nieko, neturi jokios informacijos, bet matome, kad režimas praranda ir netenka kantrybės. Taigi turime stengtis būti nuoseklesni ir griežčiau reikalauti žmogaus teisių gynimo. Baltarusija nėra didelė valstybė, neturi jokių išteklių. Taigi sankcijos yra geras metodas, mes negalime naudoti dvigubų standartų Baltarusijos atžvilgių, kai vertiname įvykius, sakykime, panašiose valstybėse kaip Rusija. Reikia konkrečių priemonių, turime neleisti konkretiems asmenims atvykti į ES, reikia užšaldyti konkrečių asmenų sąskaitas, reikia imtis sankcijų prieš įmonės, kurios remia režimą, tačiau negalime bausti žmonių. Jeigu nutrauksime bendradarbiavimą visiškai su Baltarusija, tai daugiausia nukenties Baltarusijos žmonės. režimas išliks ir pasakys, kad mes esam kalti dėl blogos žmonių padėties. Mes turime stengtis naudotis politiniais instrumentais ir remti pilietinės visuomenės raidą Baltarusijoje. Ačiū. Dabar žodis kolegai Paleckiui. Ar šaltojo karo gūsiai, ambasadorių išsiuntimai, ar grįžimas į dialogo vežes? Oficialusis Minskas dar turi pasirinkimą savo santykiuose su Europos Sąjunga tačiau tenka apgailestauti kad pastaruoju laiku ten vis labiau sukama į saviizoliacijos akligatvį. vadinasi artėjantys parlamentiniai rinkimai baltarusijoje vėl bus be jokio pasirinkimo. minskas galėtų atgaivinti santykį su europos sąjunga išlaisvindamas ir reabilituodamas visus politinius kalinius o tai reikštų ne pasidavimą es spaudimui o žingsnį įgyvendinant pagrindines žmogaus teises šalyje manau kad ir baltarusijos partneriai euroneste ir rusija privalėtų paskatinti baltarusiją tokiems veiksmams. es nenori į duobę nusiritusių santykių paaštrėjimo kad nepakenktų paprastiems es ir baltarusijos žmonėms. nėra nepašalinamų priežasčių kurios trukdytų europos sąjungos šalims bendradarbiauti su savo kaimyne baltarusija. tos šalies likimas bus išspręstas pačioje baltarusijoje. todėl reikia sveikinti pilietinės visuomenės forumo nacionalinės platformos veiksmų suaktyvėjimą. E, pastaruoju metu e, opozicijos veikėjams ir žurnalistams nebuvo leista išvykti iš šalies ir tokie atvejai vis dažniau kartojasi. manau kad europos sąjunga turėtų atkreipti dėmesį į tokius dalykus ir pareikalauti minsko kad e, judėjimo laisvė kuri yra viena iš pagrindinių demokratijos taisyklių irgi būtų įgyvendinama. ačiū už dėmesį. Ačiū. Dabar žodis ponui Kačmerui. Dėkui. Pone pirmininkė. Gerbėmieji, norėjau padėkoti poniai Aštan už tai, kad sureagavome įvykius Baltarusijoje konkrečiai ir vienareikšmiškai. Baltarusijos prezidentui mūsų reakcija padarė įspūdis, kad ES veikia labai nusekliai. O jeigu taip yra, tai galime ir toliau imtis tokių veiksmų ir turime imtis tokių veiksmų, kurie būtų skausmingi įvairiais atžvilgiais Baltarusijos vyriausybei. Kaip pritarčiau ponui Migalskijui, manau, kad e, net, neturėtume rinkti pirmenybių Baltarusijoje nes Baltarusija per tas pirmenybės galėtų prezentuoti save kaip visiškai normalią sportišką šalę, šalį. Tačiau tai netiesa, tai nėra normali šalis, tai yra šalis, kurioje nėra demokratijos, kurioje yra smer... pažydinėjimas žmogaus teisės ir pirmenybės negali vykti tokioje šalyje, kur pilie... iš, kur iš piliečių yra atimamos svarbiausios teisės. Žinoma, sportas politikoje. E yra toksai labai nevienareikšmiskas reiškinys ir paaiškėjo, kad e, Kinijoje olimpiada neatnešė jokių teigiamų poslinkių žmogaus teisės srity, teisų srityje. Net nešiu čia. Ir šis renginys sudarytų tik tai įspūdį, kad Baltarusija normalizuojasi, o toks įspūdis būtų klaidingas. Todėl remiu rezoliucijos tekstą. Ačiū. Toliau, sako pirmininkė, kalbės kolega Mavro Nikolas. Ma, Makro Nikolas. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Socialistų frakcija pasisako. Pasis, socialistų frakcija pasisako už partneriškus santykius tarp Europos šalių. Partneriški santykiai reiškia, kad mes siekiame demokratijos stiprinimo, kad už, norime užtikrinti energetinį saugumą, kad norime poslinkių socialinėje, ekonomikoje, socialinėje ir ekonomikos srityse. Mes norime, kad Baltarusija eitų demokratizavimo keliu. Tam mums reikia labai griežtos pozicijos dabartinės vyriausybės atžvilgių. Turime stengtis remti pilietinės visuomenės veikėjus ir išjudinti visą Baltarusijos visuomenę, kad jis siektų savo europietiškumo. Tam reikia konkrečių politinių tikslų. Reikia nusistatyti tikslus ir pagal juos formuoti mūsų santykius su Baltarusijoje. Ypač dabar, kai šioje šalyje įsivyravo tokia nedemokratiška atmosfera, teisinės valstybės principai čia negerbiami, Opozicijos nariai yra persekiojami, jie uždaromi į kalėjimą. Visus šiuos reiškinius turime pasmerkti ir nuolat į juos atkreipti dėmesį. Ačiū. Sako pirmininkė, dabar kalbu, kalbės ponas Stasny, pusantros minutės. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo paskutinėme susitikime su Baltarusijos opo opozicijos atstovais puikiai suvokiau žiaurę šalies realybę. Žmonės prašo teisių, tokių teisių ir laisvių, tokio elgesio, kuriuo, kurį, kuriuo mes galime džiaugtis ES. Vietoj to ten yra persekiojami žmonės, suiminėjami e, aktyvistai ir tai tampa norma ten gyventiems žmonėms. Jie gyvena nuolatinėje baimėje. Lukašenkos režimą pasmerkė visas pasaulis priimta vien, vienbalsiai JAV Senato rezoliucija, Europos parlamento rezoliucija ir neseniai e, sausio mėnesį prezidentas Obama pasirašė kreipimąsi, kuriame ragina Baltarusiją e, krypti demokratijos keliu. Ir Manau, kad ledo rytulys neturėtų tapti priemonę skatinti nedemokratiškus ir represyvius režimius. Čempionatas turėtų e, rūpintis sporto šakos reputacija ir reikėtų rasti kitą jo vietą, kol situacija Baltarusijoje pagerės. 3, mil... 3 milijon... milijardai žmonių prašo, kad e, ledo rytulio e, federacija imtųsi tokių veiksmų. Aš tikiuosi, kad e, bus pritarta tokiems teisėms reikalavimams. Ačiū. Grazie, la parola al... Dėkoju. Toliau kalbės kolegė Kretsu. Vieną minutę. Ačiū įtampos tarp ES ir Baltarusijos stiprėjimas pasiekė tikrai sudėtingą momentą ir buvo atšaukti ES ambasadoriai iš šalies. E, tai yra svarb, ji yra mūsų kaimynė ir mes turėtumėme ieškoti situacijos sprendimo. Reikia paraginti Misko valdžią laikytis piliečių ir pagrindinių teisų, atkurti demokratiją. Taip pat reiktų iškelti konkrečius tikslus, taip, tai yra nustoti persekioti politinius oponentus, leisti surenkti laisvus rinkimus ir atverti Baltarusiją Europos vertybėms. Mes taip pat turime suvokti, kad Baltarusijos piliečiai yra izoliuoti tarptautiniu požiūriu. Jie yra tokios situacijos aukos, skurdo infliacijos ir prekybos deficito aukos. Ačiū. Ora darò uh, la parola agli oratori. Dėkuoju. Toliau spontaniški pasisakymai. Pradėsime nuo ponios Esaja. Ačiū pirmininkė. Opozicija Baltarusijoje patiria prezidento Lukašenkos didžiulį spaudimą aktyvistai, politiniai aktyvistai negali išvykti iš šalies, kompiuteriai yra konfiskuojami politiniai, politinės opozicijos atstovai yra įkalinami. Mes reikalaujame, kad būtų išleisti į laisvę politiniai kaliniai, kad on joka kokoontuu seuraavaan kongressiin helsingissä politiniai kaliniai būtų išlaisvinti ir žinoma reikia išnagrinėti siūlymą dėl pasaulio čempionato 14 metais perkelimo į kitą valstybę. Mes nekalbame apie sporto renginių boikotavimą, tačiau reikia užtikrinti, kad E, e, organizuojant tokius renginius nepadidėtų e, prezidento Lukašenkos prestižas. Basesku. Gerbiamas pirmininkė, ES pateko į paradoksalę situaciją, kadangi santykiai su Baltarusija iš esmės pablogėjo, padidėjo įtampą tarp Baltarusijos ir kaiminių valstybių. Labai svarbu daryti įspūdį, į, į, į, daryti mm, spaudimą, kad Baltarusijos režimas pakeistų savo kryptį. Praėjusiame pranešime, kuriame buvo kalbama apie ES be sienų, buvo kalbama apie tai, kad Baltarusija internete varžo uh, minties ir žodžio laisvė. Tačiau ekonominė raida yra labai svarbi visai visuomeniai. Aš norėčiau paklausti vyriausios įgaliotinės nuomonės, kaip mes galėtume padėti Baltarusijos piliečiams, kokią pagalbą galėtume pateik, suteikti. Ačiū, toliau ponas Lysek. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė. Visi jau ne vienerius metus esame tokių keistų dalykų liudytojai. Žaidžiam katę ir pelę su ponu Lukašenka. Jis tai į Maskvą nukreipia savo interesus, tai į vakarus. O pats tuo tarpu savo tvirtą ranką naikina opoziciją, naikina žurnalistus, žurnalistus kovoja su nacionalinėmis mažumomis ir taip toliau. Todėl labai džiaugiuosi, kad mes taip gerai sureagavome į e, susidariusią situaciją. Dabar tai yra pirmasis bendros ES politikos pasireiškimas, visas tas bendras draugiškas ambasadorių atšaukimas. Ir būtų labai gerai, kad visos valstybės narės vieningai pasmerktų šį režimą ir elgtųsi taip visuomet. Na, o dėl pirmenybių, tikrai pirmenybės neturi veikti, vykti Baltarusijoje. Mes neturime gerinti Baltarusijos prezidento Lukašenkos įvaizdžio, leisdami surinkti šias pirmenybės. Ačiū, toliau kalbės ponas Nikolai. Ačiū, ponė pirmininkė. rytų partnerystės kontekste Baltarusija įsipareigoja gerbti žmogaus teisės, tačiau ši šalis jau, šią šalį jau, šioje, joje labai sunku lankytis, ji yra labai arti fiziškai Europos Sąjungoje, tačiau yra nepaprastai nutolusi nuo jo savo vertybių kontekste. Taigi, Rytų partnerystės kontekste turime kalbėti su visomis jos narimis, su e, Baltarusijos kaiminėmis ir daryti, režimą, Minsk, daryti spaudimą Minsko režimui, kad šis pasikeistų. Ar iš tikrųjų kas nors toks asmo kaip Lakuš, Lukašenka gali pasikeisti, aš tuo abejoju. Aš abejoju jo gebėjimu keisti savo elgesį. Galbūt reikėtų bendarbiauti su Rusija šiame kontekste. Rusija turi galimybę pademonstruoti savo uh, prisirišimą prie žmogaus e, teisių ir esminių vertybių. Galbūt Rusija galėtų pasirašyti tarptautinį dokumentą šiame kontekste. E, turiu omeny jungtinių tautų parengtus dokumentus. Dėkoju dabar žodis komisaro Piebalks. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš e, vyriausios įgaliotinės e, užsienio reikalams Ešton vardu norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį Baltarusijai. ES politika nori ir toliau nenusisukti nuo šios šalies e, piliečių ir e, siekia teikti paramą pilietiniai visuomeniai. Labai svarbu stiprinti demokratiją, pagrindinės teisės ir taikų sambuvi šioje šalyje. Mes teiksime politinę ir jeigu reikės finansinę pagalbą represijų aukoms. Mes galime teikti tarptautinę pagalbą ir politiniams kaliniams siekti, kad jie būtų išlaisvinti tos ribojančios priemonės buvo ir liks tikslingos. Tai yra tiesiog politinis signalas, kurį mes siunčiame Baltarusijos vyriausybei. Mes nenorime nubausti Baltarusijos gyventojų, mes siekime tik tai e, tomis priemonėmis suvaržyti tų asmenų laisvę, kurie yra atsakingi už represijas. Mes siekime ir tikime, kad Baltarusijos ateitis būtų piliečių rankose. Svarbu priimti vyriausybė atitinkamus sprendimus, dėja to jų, tokių mes šiandien pasigendame, todėl ES ir toliau laikysi savo pozicijos, savo sprendimų ir aš iš šios diskusijos supratau, kad jūs pritarėte šiems veiksmams. Žinoma, ir mes iš, išanalizuosime jūsų rezoliuciją, kurią jūs priimsite šiandien. Tikojame e, komisarui. Šeši pakeitimo siūlymai yra pateikti, baigiame diskusijas ir rytoj balsavimas vyks 12 valandą dai gruppi SD, ALDE. E- Taip pat noriu padaryti pareiškimą.